laikysime, kad tie pakeitimai, kurie buvo vakar pasiūlyti, yra priimti. Jie pateikė pasiūlymą paskirti ponę Michel kultūros komiteto nare. Jeigu prieštaraujančių nėra, patvirtiname šią kandidatūrą. Toliau bendroji diskusija.